gali būti žvejojamos neribotai. Tada visi turės laikyti tokių reikalavimų. Mes turime aiškiai žinoti, kokių uždavinių siekiame. Todėl būtų labai naudinga visiems vadovautis bendrų sutarimu, kuris bus priimtas. Tokiu būdu mes galėsime patikinti Europos visuomenę, kad elgiamės teisingai ir iš esmės išmintingai. Todėl labai svarbu būtų susitarti dėl kontrolės tvarkos, kad mes e, galėtume įrodyti, kad vadovaujamės bendrų konsensusų. Taip pat galėčiau pakartoti, kaip jau esu daug kartų sakęs, kad e, aš vadovausi savo viziją, kurią jau jums minėjau. Ja ir žuvininkystės srityje aš taikau. E, naudoti neišnaudojant. Kad žuvininkis egzistuotų, reikia žuvų. Žuvų pagaminti e, mašinomis ar fabrikuose neišeis. Todėl mes turime e, dirbožėmį ir vandenį naudoti išmintingai. Mes turime naudoti neišnaudodami. Šį rudenį mes bandysime susitarti dėl kontrolės tvarkos kuri leis e, mums pasitikėti vieniems kitais ir tikimės, kad bus pasiektas bendras sutarimas. Be to spręsime tokius klausimus kaip e, žuvų kiekio sureguliavimas jūrose ir e, kad užtikrintume, kad tam tikras pasirengimas būtų e, atliktas. Aš manau, kaip jau daug kartų sakiau, šis klausimas yra itin svarbus. Kalbant apie e, žemės išteklius, tą didelį rimtą klausimą. Bendrai galiu vėl pakartoti savo principą, turime vartoti, neiš, naudoti neišnaudodami. ES žemės ūkis ir miškininkystė turi būti parengti tam, kad e, būtų jie pasitelkti visuomenės atsinaujinančiai energijai gaminti. Turimi žemės e, ištekliai turi būti naudojami maisto produktų taip pat gamybai. E, ir biologiniam kūrui. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, e, miško atliekos gali būti tam pritaikytos. Biologinis kuras e, bel, būti e, gaminamas. Apie tai Europos miškinkystės tarybose bus kalbama. Kai kurios šalis yra gerokai pažengusios į priekį, bet aš tikiuosi, kad bendrai ES dar yra smarkiai atsiliekiama, kad mes Mm, nebebūtume taip smarkiai priklausomi nuo iškesamojo kūro, kaip esame priklausomi nuo jo dabar. Galėčiau paminėti kaip pavyzdį savo šalį, Švediją. Mes esame gana industrializuota valstybė, esame šiaurėje, žiemos labai šaltos ir 26 procentai e, visos energijos yra iš atsinaujinančių šaltinių. Mes galime geriau panaudoti Švedijos miškus. Aš manau, kad šioje srityje mes galime dar labai daug ką nuveikti. Vėlgi, nepamirštant principo naudoti neišnaudojant. E, jei kalbėtume apie solidarumą atsitikus kokiai nelaimiai, gaisrui, audrai, uraganui ir kai vienas ar kitas regionas ar visa valstybė narė ar jūros pakrantės uh, E, smarkiai nukenčia. Turime pasakyti, kad tarp valstybių narių tokio solidarumo yra. Todėl mes turime bendradarbiauti visais tais atvejais, kai tokios rimtos nelaimės įvyksta. Yra sukurtas mechanizmas dėl resursų padalyjimo, jis įsigalioja jau ir tie resursai bus paskirstomi tiems, kam jie labiausiai reikalingi. Manau, kad galėčiau priminti, kad nuo Liepos pirmos dienos buvo sukurti du kovos su gaisrais planai bendradarbiaujant ES valstybėms narėms ir tie planai buvo finansuojami ES lėšomis. Padėjome tokiu būdu, buvo padedama tokiu būdu regionui, kuris e, išgyveno katastrofą. Čia galėčiau dar pridurti, kad mes e, vykdome vadinamąją žemės ūkio politikos e, e, buklės patikrą ir yra bendrai sutarta, kad dalis pinigų bus perkelti iš tiesioginių žemės ūkio paramos fondų iš pirmo ramščio į antrą ramstį, kad jie galėtų būti panaudojti vadinamiesiems naujiesiems iššūkiams. Tarp tai reiškia, kad dabar turime daugiau pinigų skirtingų valstybių narių e, rankose, kad jos galėtų susidoroti su problemomis iškilusiomis dėl klimato kaitos, pavyzdžiui, vandenstoka, vandenstoka ar kitomis problemomis. Dėl Baltijos jūros strategijos. Taip, tai yra Švedijai prioritetinis klausimas klausimas, kuris yra aktualus visai Europai, bet labiausia turbūt e, mums, mūsų draugams ir kaimynams prie Baltijos jūros. Trys e, teršalų šaltiniai yra didžiausi. Tai yra eismas, transportas, e, tai yra visuomenės būtinės atlikos ir žemės ūkis. Žemės ūkis yra ir išlieka e, labai rimta problema, kurią bandoma spręsti pagal Baltijos jūros veiksmų planą. ES e, rėmose buvo priimta e, nitratų direktyva, kuria siekiama sumažinti žemės ūkio poveikį, neigiamą poveikį ar žalą dirbožėm ir vandenims. Ir, kaip žinome, antrasis reglamentas įsigalioja netrukus ir bus žiūrima, kaip e, optimaliai sumažinti žemės ūkio daromą žalą e, vandeniui ir dirbožėmiui. Kartu galvojant ir apie transporto e, bei kanalizacijos keliamą žalą. Ačiū už jūsų klausimus, daugiau komentarų neturėsiu. Prima. Uh, dann haben wir. Nuostabu. Tada suteiksime žodį Kristina Koterės Kotinis. Pane, žodis Jums. Ministro. Inde... Ačiū, ministrė. Pasistengsiu kalbėti kaip įmanoma trumpiau. Visų pirma, norėčiau sujungti du klausimus į vieną, kalbėti apie žemės ūkį ir vandenį. Apie tai kalbėsite, kalbėsime ateities posėdžiuose, kalbėjote apie pesticidus, insekticidus mokslininkai nagrinėja visą vandens ciklą, klimato kaitą, kiti mokslininkai nagrinėja insekticidus ir jie sako, kad negalima kurti teisės aktų pagal tos pačius kriterijus Atlanto šalims ir viduržėmio jūros šalims, kadangi vandens ciklas ir klimato sąlygos yra visiškai kitokios. Ir tą patį galima pasakyti apie pesticidus ir insekticidus. Ir uh, kyla tam tikras nerimas pietų šalise tarp ekspertų, nes jei pažvelgtumėme dokumentus dėl pesticidų, vieninteliai kriterijai, kuriais ten remtasi, yra šiaurės šalių kriterijai ir tai sukūrė sudėtingą situaciją. Tai reiškia, kad daug insekticidų gamintojų veikia įdojoje rinkoje, daug produktų atkeliauja iš Kinijos. Uh, ir negalite juk palikti viduržėmio jūros regiono šalių be tinkamų insekticidų ir pesticidų. Ir aš būčiau laiminga, jei pirmininkavant Švedijai būtų patvirtintas pora išvadų, kad yra pora regionų, yra viduržėmio jūros regionas ir Atlanto regionas. Ir jiems tam tikrais atvejais reikia atskiros politikos. Tad mano klausimas. Uh, E, yra e, toks, kada jūs tai patvirs, patvirtinsite, kad šitą išvadą, kurios jau pasiekė ekspertai, dėl maisto, toliau kada taikysime abipusiškumo principą. Daug e, šalių persikėlė į Afriką, steigėsi ten, nes standartai nėra tokie patys ten jie gali naudoti pesticidus, kurie Europoje uždrausti jau 50 metų. Tai kada jūs įdėmiau pažvelgsite į, į maisto produktų importą. Čia nesavų. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Ačiū, ponė Sarbu. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas ministrė. Jūs pabrėžėte, kad labai stengiatės, jog maisto produktai būtų saugus. Mano klausimas susijęs su ekologinė žemdirbystė. Noriu paklausti, kokios sumos bus skiriamos ekologiniai žemdirbystėj. Na ir pagaliau Karlas Šliteris. O jei kas dar nori, dar turime laiko dviems, trims klausimams. Prašom. Atleiskit, Karlas Šliteris. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas dėl nano ženklinimo. Aš renkiau pranešimą apie nanotehnologijas ir apie e, naujus maisto produktus, nuoviškus maisto produktus. Ir matau, kad e, čia nuomonės išsiskiria, ar taryba yra prieš e, tokį E, nano produktų kūrimą ar ne. E, ir e, ar pasakote prieš tokį ženklinimą ar ne. Kitas klausimas yra susijęs su genetiškai modifikuotų pašarų ženklinimu. Parlamentas laikosi pozicijos, kad reikėtų paženklinti gyvūnus, kurie yra auginami vartojant genetiškai modifikuotus produktus pašarams. Ir paskutinis klausimas e, - e, sausumos transportas. Aš žinau, kad komisija turi labai aiškę poziciją ir taryba daug apie tai kalba. Ir e, šis klausimas labai daugeliu europiečių rūpi. Turiu galvoje apie tą 8 valandų transporto laiką. Ar taryboje vyks diskusija šio klausimu? François Grostet. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Ačiū. Gerbiamas ministrė, norėčiau iškelti vieną klausimą. Dėl Prancūzijos Alpių kalnuotų vietovių. Ten laikomas tam tikrų avių auginimo papročių, tai visiškai nekenkia aplinkai, dėje ūkininkams kyla nuolatinės problemos dėl vilkų, ypač kai avis ganomos kalnuose. Žinoma, aš nekalbu apie tai, kad reikėtų saugoti vieną rūšį kitos sąskaitą, tačiau ar nebūtų įmanoma pasiūlyti tam tikrų priemonių, kurios padėtų avių augintojams. Kadangi dabar jie jaučiasi e, taip, tarsi nebūtų pripažįstama svarba jų auginimo kalnuotose e, vietovėse, svarba to biologiniai įvairoviai, nes aš manau, kad reikėtų pasiekti pusiausvyrą vienos rūšės apsaugos ir kitos rūšės apsaugos, mm, šiuo atveju vilkų ir jų auginimo, atsižvelgiant e, ir į aplinkos saugą ir biologinį įvairovę. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į kitą problemą. Tai rimta problema - pieno kainų, supirkimo kainų mažėjimas. Prancūzijoje daugelio ūkininkų padėtis labai sudėtinga yra, nes jie e, negali ne tik tai susigražinti pagrindinių investicijų, to, ką investavo į ūkininkavimo keitimą, kad ūkininkavimas būtų mažiau intensyvus, labiau na, palankus aplinkai. Uh, Aš manau, kad e, mes turime užtikrinti ir išsaugoti Europos aukininkavimą, siekiant užtikrinti maisto produktų pasiūlą, siekiant apsaugoti vartotojus. Tačiau taip pat e, turime užtikrinti ir mūsų atsaką į emisijų mažinimą. Jei palygintumėm maisto kainų skirtumus, e, maisto produktų pagamintų čia ir kažkur tai kitur, tai tas skirtumas yra didelis ir aš nema, galbūt e, pirmininkaujančioji Švedija galėtų pateikti pasiūlymų, kaip būtų galima keisti žemės ūkio politiką, atsižvelgiant į tai. Dėkui. Pane Lepaž, ačiū pirmininkė, turiu poro klausimų. grįšiu prie to, ką sakė ponas Šliteris dėl nanotehnologijų. Man atrodo, gan akivaizdu, kad kai kuriuose produktuose šiais laikais yra nanodalelių e, ir net be ženklinimo. Tačiau reikėtų registruoti tok, tokias dalelės, nes uh, vartotojai turėtų žinoti, jeigu vartoja kažkokį tai produktą su nano dalelėmis, čia būtų taikomas ryčių reglamentas. Galbūt reikėtų aptarti nano dalelių statusą, kalbant ne tik tai apie maisto produktus, bet ir apie e, kosmetiką. Tai būtų ypač aktualu vartotojams. Antrasis klausimas, grįžtant prie to, ką jau sakė ponia Grostet. Ar pirmininkaudami galvosite apie tai, kokį žemės ūkį norime išsaugoti Europoje. Juk tai yra svarbiausia. Kila klausimas dėl ūkininkavimo skatinimo. Šiuo metu mes skatiname intensyvų ūkininkavimą, skatiname naudoti pesticidus. Kita vertus, matome, kad tai turi įtakos produktų kainoms. Pasiekmė, aišku, yra tokia, kad padaroma žala ir žemiai ir e, kyla didesnis pavojus miškų gaisrų. Galbūt reikėtų to nepamiršti. Ačiū ir kolega Zanika Augustav. Mm, Norėjau paklausti pono ministro, ar Jis savo darbuose numato ir Natūra 2010 plėtrą. Mano šalyje yra daug konfliktų, nesutarimų dėl Natūra 2000. Ir koks finansavimas numatytas šiam projektui? Ačiū. Ir pabaigai ponė Mišel Rivazi. Merci, monsieur président, et merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė, kad atėjote į mūsų posėdį. Panašu, kad mus visus domina panašus klausimai. Pone Fischer-Boll buvo uh, um, posėdėje, kuriame buvau ir aš, ir kalbėjau apie tai, kad 80 procentų visų sojos produktų yra genetiškai modifikuoti. Tuo tarpu mes žinome, kad uh, iš sojos gaminami baltymai kaip pašarai gyvuliams. Ir žinome, kad baltymai yra reikalingi gyvūnams. Vėliau iš gyvūnų gaminami maisto produktai ir mm, mano galvo vartotojai turi žinoti, kad jie valgo mėsą, kuri buvo išauginta naudojant genetiškai modifikuotus sojos produktus. Tai yra labai svarbu. Aišku, ES siekia skatinti ekologišką ūkininkavimą. Mes visi norime, kad mūsų vaikai maitintųsi ekologiškais produktais. Tačiau vėlgi biologiškas, atsiprašau, ekologiškas maistas yra transportuojamas tūkstančius kilometrų ir kartais e, neįmanoma visur jo gauti. Pirmininkaujantį Švediją skatina pirkti maistą iš uh, tos vietovės, kurioje gyvenama, nes turėtume pagalvoti ir apie tai, jog tie maisto produktai, kurie ilgą laiką transportuojami, kad dėl tokio transporto yra daugiau išmetama CO2 išlakų. Reikėtų pagalvoti apie transportuojamo maisto apmokestinimą. Um, Ačiū už klausimus. dėl vandens politikos ir vandens direktyvos, taip pat dėl pesticidų. Kaip žinia, Europa yra suskirstyta regionus. Taip yra todėl, kad skirtingose žemynų dalise yra skirtingos sąlygos. Todėl e, pesticidai skyla skirtingai vienoje Europos dalyje negu kitose Europos dalise. Taigi, e, atsakant į klausimą dėl ženklinimo ir su juo susijusiais aspektais. Ir tai, ką aš pamiršau atsakyti praeitą sykį, galėčiau pridurti, kad vartotojams pateikiant informaciją, E, kol kas nėra vadovaujamasi aiškia pozicija. Pasiūlymas tik patiktas, jis tik vis dar svarstomas, aiškios galutinės pozicijos nėra dėl ženklinimo. Aš manau, kad vartotojas turėtų gauti aiškę informaciją apie visas medžiagas, apie viską, kas yra svarbu vartotojui. Uh, Ir labai svarbu, kad vartotojas nebūtų klaidinamas. Čia iš mano pusės glūdi ir noras, kad nebebūtų kuriama papildoma administracinių sunkumų gamintojams. Aš noriu sumažinti tą įstatyminę naštą įmonėms net 25 procentais. Todėl mes turime labai atsargiai kurti naujus e, teisės aktus, reglamentus. E, dėl e, žemdirbystės ženklinimo turiu pasakyti, kad yra priimtas aiškus sprendimas dėl kai kurių maisto produktų, pavyzdžiui, mėsos, šviežių vaisių atveju yra nustatyta aiškios ženklinimo taisyklės. Ta pati galėčiau pakartoti čia, ką ir anksčiau sakiau. Labai svarbu, kad vartotojas nebūtų klaidinamas. Tame pačiame kontekste norėčiau pasakyti, kad mes būtyje naudojame vis daugiau produktų, kurie e, yra priklausomi tarpusavyje. Ir neretai yra sunku juos atskirti. Šiuo klausimu taryboje nuomonės labai smarkiai išsiskiria ir nebus lengva surasti bendrą poziciją, daugumos remiamą poziciją, kuri leistų priimti galutinį sprendimą per tolesnės diskusijas. dėl biologinės, ekologinės e, žemdirbystės, ekologinės e, žemės ūkio produkcijos gamybos e, buvo pateikta nemažai klausimų. Aš jau anksčiau sakiau, pinigai buvo perkelti iš, siekiant užtikrinti sveikatos kontrolę iš tiesioginės žemės ūkio paramos į antrąjį ramstį, iš pirmo ramščio į antrą ramstį. Ramstį. E, praėjusiu metu lapkričio mėnesį e, atliekant žemės ūkio būklės patikrinimą tai buvo padaryta. Ir dabar valstybės iš antrojo ramščio gali naudoti lėšas tam, kad kuo geriau būtų įgyvendinami reikalavimai susijęs su antruoju ramščiu. O antrame ramsi ir kalbama būtent apie ekologinę E, maisto produktų gamybą. Lygiai taip pat yra numatyta galimybė antrąjį ramstį panaudoti bendrai kaimo plėtrai, pavyzdžiui. Buvo kla, pateikta klausimų dėl nanotehnologijų, nanodalelyčių. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kartais būna sunku įvertinti, ar naujas maisto produktas iš tikrųjų yra maisto produktas, ar tai nėra gydimo priemonė, ar tai nėra medikamentas. Medikamentų teisės aktuose yra numatyta, kad kiekviena valstybė narė gali priimti sprendimą dėl to, ar vienas ar kitas produktas yra gydomasis ar ne. Jeigu yra nusprendžiama, kad vienas ar kitas produktas yra gydomasis valstybėje narėje, tai ta valstybė narė gali e, nacionaliniu lygiu reglamentuoti jo pateikimą į rinką. Žinoma, iškyla sunkumų apibrėžiant tai, kas yra sintetinės nanomedžiagos ir kas nėra tokios medžiagos. Bet šią diskusiją pabaigsiu sakydamas, kad džiaugiuosi, jog bendrai ir taryba, ir parlamentas, kaip aš suprantu, e, susitarė dėl nanomedžiagų apibrėžimo, nes tai yra pamatas tolesniam darbui kad mes galėtume surasti teisingą kryptį priimant e, teisės aktus šiuo klausimu. Dėl genetiškai modifikuotų pašarų be abejonės e, čia ir taryba, ir komisija turi sukaupę pakankamai kompetencijos. Mes e, Švedijos pirmininkavimo metu norėtume uh, spręsti klausimus susijusius su gyvūnų transportavimu ir tikimės, kad komisija pateiks atitinkamą pasiūlymą. Aš stengiuosi e, reikalauti, kad kuo greičiau e, tas pasiūlymas m, pateiktas komisijos būtų aptartas. Šis klausimas yra tarp Švedijos e, pirmininkavimo prioritetų. Tai yra e, gera gyvulininkystė ir sveiki gyvūnai pieno klausimai. Čia galėčiau pasakyti, kad Europos taryba e, birželio pabaigoje posėdžiavo ir paklausė, paprašė, ar komisija negalėtų parengti Europos pieno rinkos analizės. Komisija pateikė ataskaitą, kuri buvo patvirtinta uh, Liepos 22 dieną taryboje buvo išsami ir aš dabar žinau, kad pieno rinka patiria tam tikrą spaudimą Europoje. Todėl jau e, kitos savaitės pirmadienį, tai yra rugsėjo mėnesio vadovų susitikime, apie tai bus kalbama. Ir mes pabandysime e, įsprausti tą darbo tvarkę e, tarybo, komisijos mums pateiktą ataskaitą apie pieno rinką. Toje ataskaitoje yra pateikta daug pasiūlymų, kaip e, pagerinti padėtį, kaip normalizuoti susidariusias aplinkybės. Ir mes tikimės, kad taryba galės susitarti dėl tų klausimų. Dėl Natura 2000 e, regionų reikia pasakyti, kad e, tas e, išlaidas turi dengti nacionalinės valstybės iš savo biudžetų, bet valstybės narės gali pasinaudoti vadinamojų antruoju ramščiu, tai yra bendrosios žemės ūkio politikos antruoju ramščiu, aš apie jį kalbėjau. Ačiū už man suteiktą galimybę, dėkui, kad galėjau dalyvauti šiame posėdėje, tikiuosi, kad mes ir toliau galėsime ateityje pasitikėti viena kitais ir bendradarbiauti per Švedijos pirmininkavimo laikotarpį. Ačiū. Ačiū labai, ponė tarybos pirmininkė. Sulaukėme gausybės klausimų iš įvairiausios ryčių. Kaip matote, komitetui ir parlamentui ypatingai svarbus sveiki maisto produktai. Todėl ir daugiausia klausimų buvo susiję būtent su šia tema svarbu, kad maisto produktai nebūtų apnuodyti tomis naujovėmis, kurias mes šiandien turime. Ir kita vertus e, svarbus ir žemdirbystės ir miškininkystės ryšys su klimato kaita. Ačiū labai, kad atėjote, linkiu Jums ko geriausios e, sėkmės ir tikiuosi, kad sėkmingai bendradarbiausime. Wir hätten Galėtume padaryti 3-4 e, minučių pertrauką, kol ateis ponia Susana Jakab, o po to perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Да. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit unserer Arbeit und es ist mir eine besondere Freude, Frau Susanne. Sveiki sugrįžę po pertraukėlės. Man didelis džiaugsmas e, pakviesti Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro direktorę Suzaną Jakab. Sveika atvykusi į aplinkos visuomenės veikatos ir maisto saugos komitetą. Norime kai kuriuos klaus, klausimus aptarti su jumis ir susidomėję laukime jūsų pranešimo apie agentūros darbą, apie aktualias temas. Mums įdomi ir jūsų patirtis. Taigi, žodis jums. Thank you very much. <clears throat> Mr. Chairman. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami aplinkos komiteto nariai. Aš esu ponė mano pavardė Jakob, esu ECDC e, direktorė, man didelė e, garbė dalyvauti uh, pirmajam jūsų komiteto posėdėje šią kadenciją. Tai rodo, kad jūs tikrai domitės mūsų centru bei mūsų atsakomybės ryčiai priklausančiais klausimais. Aš teikiu didžiausiai įmanomą svarbą ryšiams tarp mūsų centro ir jūsų komiteto. Ir ankstesnės kadencijos metu tarp mūsų centro ir parlamento vyko konstruktyvus dialogas, jis buvo neįkainojamas mūsų centrui, tai labai padėjo mūsų darbui pradedant veiklą. Tai, uh, Taip pat prisidėjo prie to, kad 2008 metais mūsų pirmasis išorinis vertinimas buvo labai teigiamas. E, jo metu konstatuota, kad centras buvo labai e, naudingas suinteresuotosioms e, šalim. Ir aš tikiuosi, kad e, ši diena simbolizuoja tasą panašaus glaudaus bendradarbiavimo su aplinkosaugos komitetu naujosios parlamento kadencijos metu ir um, norėčiau tik patikinti Jūs, kai, kad kai tik tai um, mums Jūsų reikės, mes esame pasirengę uh, Jums tarnauti ir žinoma, būsiu pasirengusi atvykti į komiteto posėdį, kai tik tai uh, mus pakviesite, kad galėčiau pranešti apie mūsų darbą arba aptarti bet kurį klausimą priklausantį mūsų uh, įgaliojimams. Ir žinoma, mes vis visuomet džiaugsime sulaukę jūsų delegacijų mūsų centre. Jei norėsite susipažinti su mūsų darbu, mes toliau siūsime jums naujausią mokslinį informaciją apie svarbius poslinkius, nuolatos jūs informuosime apie mūsų e, darbą per kontaktams e, paskirtą e, asmenį ir žinau, kad gripo pandemijos tema jums labai rūpi šiandien ir antrą savo pranešimo dalį kaip tik tai šiam klausimui ir skirsiu, tačiau visų pirma norėčiau prisistatyti pati, pristatyti mūsų agentūrą ir mūsų darbo programą. Labai trumpai ir kaip pirma sutarėm gerbiamas pirmininkė, man prireiks įžangai 20 minučių. Esu Suzana Jakob, esu iš Vengrijos, esu Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro direktorė nuo pačios e, centro veiklos e, pradžios. Prieš tai buvau valstybės e, sekretorė, dirbau Vengrijos sveikatos ministerijoje, taip pat esu uh, dirbusi 11 metų PPO regioninėme biure, užėmiau įvairias uh, vadovaujamasias pareigas. Kaip žinote, ECDC yra įsteigtas Stokholme, jo paskirtis yra stiprinti Europos apsaugos priemonės nuo infekcinių lygų. ECDC yra e, mokslinė e, institucija, e, ji jis centras užsijama rizikos vertinimu ir taip pat teikia mokslinės konsultacijas atsakingiesiams už rizikos valdymą. Mes bendradarbiaujame glaudžiai su e, valstybėmis narėmis, glaudžiai bendradarbiavame su Europos komisija, Europos parlamentu ir, e, žinoma, PPO. Per pastaruosius ketverius su pusę metus CDC e išaugo nuo vieno darbuotojo, tai buvo, buvau aš nuo pačios pirmosios dienos, dabar turime 250 darbuotojų, 2005 metais mūsų biudžetas buvo 5 milijonai, šiandien 50 milijonų eurų. Ir norėčiau taip pat pažymėti, kad jūsų e, komitetas visuomet pritardavo mūsų biudžeto prašymams ir tikiuosi, kad e, pritarsite mūsų biudžetui ir ateityje ir jūsų žiniai gerbiamas pirmininkė ir gerbiami um, nariai finansinė 7-13 perspektyvos metu, 2010 bus galutiniai, paskutiniai metai, kai mūsų biudžetas e, auks pagal dabartinius įgaliojimus ir tais metais mūsų biudžetas sudarys 60 milijonų eurų, darbuotojų iš viso bus 350 visų kategorijų. Uh, Ir per praeitus metus e, pradėjom vykdyti veiklą visose numatytose E, sritise ir pernai e, buvo atliktas pirmasis išorės vertinimas mūsų centras, kurio metu konstatuota yra, kad mes jau esame matomi tarptautinėje arenoje ir taip pat buvo e, pažymėta, kad mes reikšmingai prisidėjome prie kovos su infekcinėmis lygomis ES. Galėtumėt paklausti, koks ECDC vaidmuo yra. Vaidmuo, paprastai tariant, yra teikti įrodymus, uh, atsakingiesiems už e, sprendimus, teikti mokslinės konsultacijas, teikti techninę e, paramą, jeigu jos jiems prireiktų, taip pat e, teikti mokymas tvarios visuomenės veikatos srityje ir taip pat padėti ES institucijoms ir valstybėms narėms kovojant su infekcinėmis lygomis. Kai sakau, mes teikiame ir mokslinius įrodymus, ką turiu galvoje, aš turiu, kad mes teikiame stebėjimo ataskaitas, juose analizuojame įvairių infekcinių lygų tendencijas, jų priežastis ir tuo yra remiamasi nustatant prioritetus ES institucijose, valstybėse narėse, taip pat e, teikiame mokslinės e, rekomendacijas dėl lygų kontrolės ir pre, prevencijos e, galimų variantų, taip pat e, nustatome gerąją praktiką, ją skatiname, taip pat e, teikiame paramą teikiant mokymus, mes padedame valstybėms narėms, rengiant valstybėms narėms parengties planus, kaip ir pandemijos atveju prisidėjom prie tokių planų rengimo, taip pat teikiame ekspertus valstybėms narėms lygos protrukio atvejais, jeigu to šalis e, to pageidauja. Dar viena svarbi mūsų veiklos rytis - tai yra mūsų e, krizių centro veikla. Centrą e, finansavo Europos parlamentas, esam labai štai dėkingi. Krizių centre skanuojame informacijos šaltinius iš viso pasaulio kiekvieną metų dieną, ieškome kylančių sveikatos grėsmių signalų ir kai tokiu, toks pavojus yra nustatomas, pavyzdžiui, jeigu pastebima nauja, e, nauja pandemija arba, pavyzdžiui, naujas pandeminio, pandeminio gripo virusas, tai e, tuomet krizių centras suaktyvina savo e, veiklą ir, e, pavyzdžiui, dabartinės pandemijos pradinėse stadijose apie 40 mūsų darbuotojų keurą parą rinko, analizavo informaciją ir dalyjosi ją su suinteresuotomis šalimis. Kaip aš sakiau, mes renkame informaciją apie 50 vairių lygų, vykdome mokslinę programą, kuri apima viską nuo lygų, kurioms kelią galima už, užkirsti skiepais, e, iki infekcijų susijusių su sveikatos apsaugos sektoriumi. Kokie pagrindiniai mūsų šių metų programos prioritetai? Tai yra visos Europos duomenų apie infekcinės E, lygas, kokybės ir palyginamumo gerimas, toliau stiprinti e, mūsų sistemas turėtumėm, e, skirt, sistemas skirtas duomenų rinkimui, taip pat analizuojama galima klimato kaitos poveikį infekcinėms lygoms, tai yra bendra veikla, kurią vykdome su komisija, teikiame kokybišką kokybiškas mokslinės rekomendacijas ir konsultacijas dėl visų pagrindinių e, lygų, kuriuom užsijama mūsų centras. Taip pat remiame visos Europos atsaką į gripo pandemiją. Ir e, žinoma, reikėtų pažymėti, kad šis paskutinis prioritetas e, išriškėjo per pastaruosius metus ir jeigu turėtumėt klausimų, dėl to aš atsakyčiau. Dabar, pirmininkė, jums leidus norėčiau pereiti prie e, tolesnės dalies. Jeigu jūs turėtumėt informacijos, e, e, norėtumėt informacijos platesnės apie pandemiją, galėčiau ją pateikti. Kaip žinote, kad naujasis virusas jau nustatytas yra visose ES valstybėse narėse ir aš norėčiau akcentuoti, kad tai, kad e, vasarą pastebimas virusas, e, to paties galėtumėm tikėtis ir e, rudenį. Mes jum teikiame informaciją ir toliau jums teiksime atnaujintą informaciją. Dabar yra nustatyta 446 tūkstančiai lygos atvejų, 104 e, patvirtinti mirties atvejai, tačiau tai yra tik tai dalis turbūt visų mirties atvejų. E, dabar sunku pateikti. E, tikslius skaičius tos šalės, kuriuose proveržys didžiasias, tiesiog nustojo skaičiuoti, taip pat atsitiko ir kai kuriuose kitose šalise, ne Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, JAV. Todėl ECDS irgi um, nustos teikti informaciją apie susirgymų ir mirties atvejų uh, skaičius, pereisime prie kitų stebėjimo būdų ir turbūt galėsime tai vėliau aptarti. Daug valstybių narių perėjo prie pasiekmių švelnimo strategijos Tai reiškia, jos siekia sumažinti pandemijos padarinius. Jau pateikiau jums skaičius, taip pat norėčiau pažymėti, kad iki šiol užregistruotos Euro, užregistruoti Europos Sąjungos 104 mirties atvejai, tačiau tai yra tik tai dalis mirties atvejų. Ir kaip sezoninio gripo atveju mums reikėtų uh, tirti tą perteklinį mirtingumą, kad susidarytumėm labai tikslų vaizdą. Mes šio darbą pradėjome ir aš tiesų galėčiau pritarti da, uh, e, daktarį Margaret Chan, PPO generaliniai direktoriai, kad tai yra labai nuosaiki pandemija, bet tikrai uh, negalima pasakyti, kad yra nežalinga. Tad e, koks galimas pandemijos poveikis Europai rudenį ir žiemą. Greičiausiai lygiai taip pat kaip ir pietų pusrutelyje, Australijoje, Argentinoje, Čilėje šią, šią vasarą, tai reiškia, tai buvo jų žiema, galime tikėtis panašios situacijos ir Europoje, kaip tik tai todėl labai atidžiai stebėjome padėti pietų pusrutelyje. E, rudenį ir žiemą H1N1 taps vienu iš uh, dominuojančių virusų mūsų gripo e, sezono e, metu. Ir jis pradės reikštis anksčiau negu e, įprasta, nors skirtingose šalise skirtingų metų. Kol kas Europoje skaičiai sergančių nedideli, maždaug apie 1 procentą ES gyventojų, tačiau rudenį galime tikėtis uh, kad iki 30 procentų gyventojų gali būti užkrėsti. Norėčiau pabrėžti, kad tai nėra prognozė, tai yra pagrystas blogiausias, blogiausio atvejo scenarius. Tokiam scenariui mes rengiamės tuo atveju, jei virusas ir jo genetinės sudėties išliks uh, tokia, kokia dabar yra, ir jei virusas ne, netaps atsparesniu ir labiau užkrečiamu. Tačiau yra ir gerų žinių, pradėsiu nuo pirmosios, tai yra tai, e, kad e, lyga yra e, švelni lyga, nerimtesnė negu įprastinės griptas. Ir jeigu žmonės labai nesurinerims ir nesistengs neįti į darbą, tai na, turbūt galim nesitikėti, kad bus labai daug pravaikštų. Na, o kokiosgi blogos naujienos? Pandemija reikš labai didelis spaudimas sveikatos apsaugos tarnyboms ir e, pirminės priežiūros ir ypač ligoninėms. Ir žinoma, e, gydytojai turės priimti daugiau e, ligonių ir tik nedidelė dalis užsikrėtusių virusų labai rimtai susirgs. Daug žmonių reikės gydimo ligoninėje ir žinoma, intensyvios terapijos tarnyboms teks labai daug darbo. Kaip ir su ankstesniais pandeminiais gripo virusais, tie, kas užsikrės, nebus tie žmonės, kurie paprastai gali užsigrėsti sezoniniam gripu. Šiuo atveju labiausiai pažeidžiamos grupės bus mažamečiai, nieščiosios ir sergantieji lėtinėmis lygomis. Kaip žinote, sezono gripo atveju dažniausiai e, susirga vyresnio amžiaus asmenės e, virš 65 metų, tad e, toks pagrindinis skirtumas čia būtų. Kokių veiksmų būtų galima imtis? Ir tai būtų trečia gera žinia, kurią norėčiau pasidalinti. Mes šiai pandemijai rengiamės su nacionalinėmis institucijomis, su komisija, uh, PPO ir galėčiau pasakyti, kad esame pakankamai gerai pasirengę, netgi galėčiau pasakyti, kad ES yra geriausiai pasirengusi visame pasaulyje, jei pažvelgtumėm į visą pasaulį kartais esam kritikuoti už tai, kad per nelik didelį dėmesį skiriame pasirengimui e, pandemijai, bet dabar matome tą gražą. Džiugu, kad visos šalis turi nacionalinius planus, dauguma jų turi veiklos testinumo planus. Ir dauguma jų įvykdė krizių imitavimo e, pratybas. Mes esame parengę rekomendacijas e, šalims, išnagrinėję jų e, planus ir e, pasirengimą ir jų planai patobulinti nuo 2005 metų. Ir be to puikiai veikia ES informacijos mainų ir koordinavimo sistemos kasgi dabar turi būti padaryta. Dabar reikėtų e, pagalvoti apie kokių prisitaikymo veiksmų reikėtų. Aš neminėsiu visų e, padarinių švelnimo e, veiksmų, visą tą informaciją patikta mūsų tinklalapyje, ją lengvai galima rasti ir kai, sendam, kai siunčiame jums informacijos e, santraukas, tai juose visuomet pranešame apie pagrindinius darbus nuveiktus ECDC. Norėčiau atkreipti dėmesį į porą dalykų. Tai būtų prioritetai priimant sprendimus dėl visuomenės sveikatos. Visų pirma, e, šalis turėtų užtikrinti, kad sveikatos apsaugos institucijos būtų e, turėtų pakankamus e, pajėgumus gydyti daugiau ligonių, kad turėtų daugiau ventiliavimo įrangos, kad ją padvigubintų. E, be to, reikėtų žmonės labiau informuoti apie paprastas hygienos priemonės, tiesiog apie tokius dalykus kaip rankų plovimą, reikėtų paraginti žmonės likti e, namuose, kadangi, e, žinoma, jeigu jie jau yra susirgę, tai galėtų padėti sulėtinti viruso e, plitimą. Žinoma, rudenį ir žiemą pasirodys ir vakcina. E, žinoma, bus labai daug iššūkių susijusių su vakcinavimu Europoje. Gripo vakcinos yra saugios, tačiau neišvengiamai, kai jos yra naudojamas, ypač e, rizikos grupių atstovams yra galimi šaltiniai poveikiai. Mes kartu dirbame su MR, e PSO, stebėdami šaltinius reiškinius, kad būtų galima jiems pasirenkti. Uh, ir kad mūsų tai neištiktų kaip kažkoks neįtikėtumas. Ir e, galiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į kelias netikrumo veiksnius. Konkrečiai e, tris. Visų pirma, ar e, virusas taps atsparus Antra, koks bus derinys sezoninio gripo ir pandeminio viruso, kol kas to dar Europoje negalime pasakyti. Pietų pusrutulyje H1N1 buvo vyruojantis virusas žiemos metu. Uh, Ir trečiasis klausimas būtų toks, ar virusas e, išliks toks pats nuos, e, nuosaikus ir stabilus kaip dabar. Ir e, jei pastebėjote, praeitų pandemijų atveju pandemija sudaro keli etapai ir paprastai antras, trečias etapas yra sunkesni. Kas galėtų mus raminti? Uh, tai yra tik tai e, tai, kad ši viruso atmaina yra labai stabili ir kol kas nepastebima jokio genetinio e, keitimosi. Tad, gerbiamas pirmininkė, komiteto nariai, ką dabar turėtumėm padaryti, mm, toliau turbūt tobulinti savo pas, parengtumo e, planus atsižvelgiant į naujausią informaciją. Ir galiausiai, ką norėčiau pažymėti, tai dėmesį mažiau išsivyščiusiam šalims ir solidarumą tarp ES valstybių narių, apie tai iš tiesų reikės kalbėti rudenį. Dėkui Jums labai už dėmesį, dabar esu pasirengusi atsakyti Jūsų klausimus. O Jakob, e, diese... Ačiū labai, ponia Jakob, už labai įdomią informaciją. Tikiu, kad daug kas norės užduoti klausimus, nes tema tikrai yra svarbi ir mus dar labai domins per ateinančius keletą mėnesių. Minerva Majori sveikinu atvykusią, tiksliau pasakus, grįžusią vėl į e, šiuos rūmus. Sveikinu ir vicepirmininką. pirmininką. Sveiki atvykę. Savame suprantama, jums pageidaujant galėsime suteikti ir jums žodį. Ir aišku, jeigu netiek daug klausančiųjų bus. Na, o ponia Jakab, jūsų išsakytos mintys apie H1A1 virusą ehm, buvo labai įdomios. Manau, kad daug kas norės pasitikslinti. Pieteris Lyze, pirmasis. Na. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Dėkoju poniai Jakab už įdomią informaciją. Prieš tęsiant diskusijas noriu pasakyti keletą gerų žodžių apie Džoną Bovis. Jo šiandien nėra ir jis rūpinosi tuo, kad šis e, lygų prevencijos ir kontrolės centras būtų įsteigtas. Noriu tiesiog visiems priminti šį faktą. Šiandien situacija tokia, kad kai kurie žmonės e, yra patekę į paniką, jie lyguistai reaguoja į tą informaciją, kur nebūtinai yra patvirtinta. Kita vertus ir yra žmonių, kurie nepakankamai įvertina virusą, nesupranta jo e, svarbumo ir pavojaus. Daug kas tikisi, kad esame, gyvename valstybėse, kuriuose sveikatos apsauga ir sveikatos paslaugos yra labai aukšto, aukšto lygio ir dėl to nieko nesibaimina. Tačiau Meksikoje um, yra registruoti šimtai mirtinų atvejų. Tiesa, daugeliu atveju žmonės miršta per keletą valandų, kai jiems nesuteikiama jokia pagalba, medicinė pagalba. Tuo tarpu mūsų šalyse tokia pagalba būtų suteikta. Helmut Robertas Gomeri, šio centro vicepirmininkas, pasakė, kad mes visi turėtume būti realistai. Vokietija kilo, kilo ginčas dėl to, kad um, jei žmonės nepasiruošia 50 procentų E, sumokėti už e, skiepus, tai jie tikriausiai susirgs. E, ligonių kasos nepajėgios kompensuoti visos vakcinos visiems pacientams. Jei daugiau nei 50 procentų žmonių norės skiepytis, jos nekompensuos skiepijimą. Ypatinga situacija kalbant apie vaikus. Medicinoje dažnai taip daroma, kad e, vaikams e, paskiriami tie vaistai arba vakcinos, kurios skiriamos ir suaugusiesiems, tačiau nebūtinai jos jie tinka. E, šiuo metu mes turim antivirusinių vaistų kaip suspensija, sultis, kuri yra skirta vaikams. Kai kas sako, kad reikėtų iš šios suspensijos pagaminti tabletes. Norėčiau paklausti, nuo kada reikėtų vertinti saugusį žmogų kaip sergantį, kada reikėtų tokiam žmogui um, skirti gydymą. Mes Vokietijoje turim tokias e, nuostatas, kad jei žmogui daugiau nei 38 laipsnį temperatūros, tai ją jau reikėtų gydyti ir bandyti atskirti. Tačiau jei tokius pat reikalavimus taikysime vaikams, tai mums ligoninių neužtekti juos visus izoliuoti. Vokietijoje sulaukime įvairiausių rekomendacijų. Pavyzdžiui, sveikatos ministrė pateikė tokią rekomendaciją, kurią ji apibrėžė kaip jos asmenišką nuomonę. Ji pasiūlė neskiepyti vaikų pavasarį. Tuo tarpu daugelis gydytojų teigia, kad kaip tik vaikus reikėtų skiepyti pavasarį, kad jie taptų atsparus gripui pasireiškiančiam ir plintančiam būtent rudenį. Ką Jūs manote apie tai? Ir paskutinis klausimas susijęs su klimato kaita ir infekcinėmis lygomis. Ar Jūs jau šiandien galėtumėte pasakyti, ar kiek per anksti kalbėti šiomis temomis? Tiesiog būtų įdomu, kaip Jūs vertinate šias temas. Dėkoju. Ačiū labai Pieterui Lyze Dagmar Rodberent. Ačiū labai. Pirmiausia, noriu pamojuoti savo buvusiam kolegai Helsinkije. Taip pat siunčiu jam daug linkėjimų, daug linkėjimų Helsinkiui. Ačiū labai. Noriu padėkoti ponė Jakab už pateiktą informaciją ir turiu, turėčiau keletą klausimų. Vasara buvo situacijų, kai jaučiausi visiškai bejėgė. Pirmiausia, panašu, kad mes susidūrėme su labai pavojinga infekcinė lyga. Tiesa, tai nėra pirmoji pavojinga infekcinė lyga, nėra pirmasis pavojingas gripas, su kuriuo mes susidurėme per pastarosius keletą metų. Net nežinau, kaip turėčiau suformuoluoti savo mintis, tačiau pastebiu, kad e, kai kurie žmonės e, patekę į paniką yra ištinkami ir šoko. Ar nereikėtų centre pagalvoti apie paprastas priemonės, kurių galėtume rekomenduoti, kad žmonės laikytųsi. Kodėl 20, pavyzdžiui, žmonių, kurie liečia tą pačią durų rankeną ar um, lifto mygtuką, kodėl tie žmonės gali kelti grėsmę kitiems žmonėms. Mes žinome, kad ši sritis patenka į valstybių narių e, atsakomybės sritį. Ir čia jau valstybių narių rankose yra to, tokie paprasti metodai, kaip pavyzdžiui pakabinti dezinfekcinio skyščio indelį prie durų rankenos, kad ji būtų nuolat dezinfekuojama. Yra ir daugiau paprastų priemonių. Ponas Lyzė taip pat apie jas užsiminė. Kodėl niekas nepasako? kokie simptomai jau turėtų būti laikomi, pavyzdžiui, būtent to gripo e, indikacijomis. Pavyzdžiui, jei vaikas, e, vaikui pakyla temperatūra aukščiau nei 38 laipsniai, kiek ilgai ji turi išsilaikyti, kad konstatuotume, jog vaikas užsikrėtė būtent A1H1 virusu. Aš nesuprantu, kodėl nesijimama labai paprastų prevencijos priemonių. Ir kodėl yra keliama tokia panika. Kitas klausimas e, - skiepai, vakcinavimas. Savame suprantama, jau ir po keulių gripų vėl susidursime su to sezoninio gripo banga. Tai reiškia, kad rudenį mūsų laukia du, dvi pavojingos gripo atmainos. Kokių rekomendacijų jūs galėtumėte pateikti valstybėms narėms? Kai kuriuose valstybėse sakoma, kad reikėtų skiepytis e, nuo sezoninio gripo, kit, kitose valstybėse galvojama, kad reikia skiepytis tik nuo keulių gripo. Ką Jūs manote apie tai? Na ir baigdama noriu pasakyti, kad e, skiepai aišku yra saugus. Tačiau ypač naujausi skiepai dažnai būna nepakankamai kliniškai patikrinti. Įdomu, kaip e, nauji skiepai veiktų senuosius. Ir ponia Jakab, jūs žinote, kad kai kuriuose valstybėse neužtenka antivirusinių priemonių. Kartais pasigendame ir solidarumo valstybių narių tarpe. Todėl valstybės narės yra paliekamos tarsi vienos. Ačiū labai, Kolinda Plaš. Euh. Labai ačiū ponė, kad atėjote į mūsų posėdį šiandien. Aš turiu du klausimus. Pirmasis yra susijęs su jūsų agentūros darbo metodais. Kaip jūs atsirenkate ekspertus, koks jų statusas ir kokius darbo būdus taikote e, kartu su jais. Ir ar pilietinė visuomenė kaip nors dalyvauja jūsų veikloje? Tai būtų mano pirmas klausimas. Komitologijai ir sprendimų prieimimo išsiaiškinti politinėse institucijose tai yra labai svarbu. O kitas klausimas yra susijęs su gripu ir e, vakcinomis. Mes puikiai supratome, kad e, mes dabar atsidūrėme e, tokiame neiškume, e, kai e, vakcinuojama yra šiek tiek pavėluotai arba nežinoma, ar tas, ta vakcina turės kokių antrinių padarinių. Aš, matau, kad, aš manau, kad tas sunkumas yra rimtas. Ačiū. Dėkuoju dabar Mišel Rivazi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš matau, kad ponė Jakab uh, E, atvyko čia, todėl jai labai dėkoju ir pateiksiu visą eilę klausimą. Mums ta pandemija yra pristatoma skaičiais. 46 tūkstančiai infektuotojų, 410 e, mirusiųjų, bet šiuo metu vakcinos kaip ir nėra, todėl e, mirusiųjų skaičius netoks dar ir didelis Be to visuomet reikia pagalvoti apie rizikos ir e, e, vakcinos rizikos ir naudos analizę. Taigi, kaip ji atrodytų šio gripo atveju? Žinau, kad jūs pati analizavote tą situaciją ir sakote, kad tas virusas nėra labai gyvybingas, bet jis yra labai užkrečiamas. E, kalbant apie riziką, susijusią su šiuo gripu. Norėčiau priminti, pasakyti, kad aš pati labai daug e, dirbau kuriant hepatito B vakciną. Ir nacionaliniai statymai atitinkami buvo parengti tas rytyje. Prancūzijoje yra e, Kušnerio įstatymas, pagal kurį reikalaujama suteikti reikalingą informaciją apie vakcinų e, sudėtinės dalis ir papildomas e, ingredientus. Taigi žinome, kad šios vakcinos turi aliuminio, o aliuminio reakcija gali turėti rimtų pašalinių padarinių. Taip pat tai yra sakoma, kad ten yra gyvsidabrio, gyvsidaris gali būti toksinis. Formaldehidas yra e, naudojamas, yra žmonių, kurie alergiški formaldehidui. Be to yra naudojami tam tikri e, detergentai, kurie e, taip pat gali turėti greunamojo poveikio. Kadangi jūs jau čia atvykote, ar galėtumėt prisakyti, kad e, pašaliniai e, padariniai bus minimalūs? Ar, jūs, ar jie yra proporcingi vakcinuavimo skiepijimo naudai? Aš žinau, kad skirtingose laboratorijose yra taikomas skirtingi įpročiai. Baksteris, pavyzdžiui, taiko vienokius, kitos farmacijos e, įmonės taiko kitokius metodus. Ir e, žinau, kad yra atliekami tyrimai ir su žmonėmis, ir su gyvūnais. Galbūt e, Prancūzijoje taip e, vertinti padėtį yra įprasta, bet e, galėčiau priminti, kad mes užsakėme 95 tūkstančius dozių, kad įvertintume vakcinos padarinius. Tai bus masinis skiepijimas, masinė vakcinacija. Pirmą kartą Prancūzijoje visam, ir pirmą kartą visame pasaulyje tai daroma. Taigi kyla klausimas, ar mes galime e, nekreipti dėmesio į rizikos grupės visuomenėje taikant šią vakciną. Nes veikatos apsaugos ministerija sako, kad visi medikai turi būti vakcinuoti. O jeigu sesutė yra neiščia arba gydytoja e, yra neiščia, ar galima jas skiepyti? Ar mes pakankamai turime informacijos? Ar galime teikti, kad paskiepijus tą asmenį nebus, sukurta, nebus sudaryta jokių pašalinių, e, pašalinio poveikio embrionui? E, galbūt galėtume drąsiai teikti, kad vaisius, bu, vaisiui bus pakengta, jeigu žinotume, kad tarp sudėdamųjų dalių yra gyvsidabris. Kita vertus, galime pasakyti, kokia bus vakcinacijos nauda. Yra jau daug žmonių, kurie serga H1N1 gripu, bet dar nemirė. Yra daug žmonių, kurie nuo jo pasveiko, todėl man iškyla klausimas, kas bus atsakingas už tos vakcinacijos padarinius ir tai reikėtų vertinti Europos lygiu. Europos medikamentų agentūra turės išduoti leidimą pateikti produktą į rinką. Kol kas, kol uh, atliekami bandymai, kai kurios valstybės narės išduoda tokius leidimus savarankiškai. O dabar matome, kad farmacijos įmonė uh, prašo, kad Junktinės Amerikos valstijoms būtų suteiktas imunitetas. Junktinės Amerikos valstijos nenori būti atsakingos už jokius potencialius vakcinavimo pašalinius e, padarinius. Taigi, aš jau sakiau, kiek dozių yra užsakyta Prancūzijoje ir planuojama užsakyti. E, Ir be abejo, tas e, skiepus kažkas turės suleisti. Bet kas bus atsakingas už e, šalinį poveikį? Aš esu pagal išsilavinimą biologė. 1966 metais Junktinėse Amerikos valstijose karys mirė nuo H1N1. 40 procentų piliečių buvo vakcinuoti. Tada prezidentas buvo Fordas. Po trijų mėnesių ta vakcinacijos programa buvo sustabdyta, nes buvo įvertintas labai didelis pašalinis poveikis. Ir todėl man dabar kila klausimas, ar mes čia ne per daug skubame. Toks masinis vakcinavimas, kuris bus vykdomas, gali turėti daugybę pašalinių padarinių. Ačiū. Ačiū labai, jūsų klausimą bus atsakyta. O dabar žodis Mar Marijanė Janekudakis. Firstly, I'd like to thank uh, Mrs. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Jakab už labai įdomią ir išsame padėti, kalbą. Aš norėčiau pakalbėti apie sezoninį gripą ir skiepimąsi nuo jo. Pasaulio sveikatos organizacija nori, kad bent 75 procentai piliečių iki 2010 metų būtų skiepijami nuo sezoninio gripo bet dauguma valstybių narių to skaičiaus nepasieks. Neseniai komisija paskelbė pasiūlymą e, tarybos rekomendacijai dėl sezoninio gripo, kuriuo siekiama padidinti vakcinacijos mastą iki tam tikro aukščiausio tikslo ir yra reikalaujama parengti tam tikrus nacionalinius planus. Šiame pasiūlyme dėja yra nekalbama apie tai, kad reikia geriau keistis informaciją ir koordinuoti veiksmus tarp skirtingų susijusių pusių. Pone Jakab, aš norėčiau paklausti, Ar e, Europos, ar jūsų agentūra būtų pasirengusi e, suvaidinti aktyvesnį vaidmenį e, N1H1 vakcinavimo atveju, kad žmonės būtų geriau informuojami apie sezoninio gripo riziką. Ar mes galime pasinaudoti įrodymais ir informacija, kuri yra surinkta regionuose ir valstybėse. Kaip žinia, kai kurios valstybės yra įsteigusios e, tokį bendradarbiavimo su suinteresuotomis pusėmis formą. Ačiū. Aš taip pat norėčiau paklausti, jūs kalbėjote, kad visos valstybės narės yra parengusios nacionalinius prevencijos ar katastrofos padarinių šalinimo planus. Ar jūs turite tos konkrečius planus, ar tiesiog gav, gaunate žinutės, kad viena ar kita valstybė yra jau pasirengusi tokį planą? Kitas klausimas kiek įmonių gamina tokius skiepus. Aš bent jau Vokietijos žiniasklaidoje yra minimos dvi įmonės. Įvairiais paskaičiavimais trečdalis e, Europos gyventojų galėtų, būti, galėtų užsikrėsti. Taigi 150 milijonai, 50 e, milijonų žmonių galėtų būti užkrėsti ir e, tiek pat reikėtų ir e, skiepijimo dozių. Ar yra atliekami skaičiavimai, kaip būtų įmanoma pagaminti tokią, tokį vakcinos kiekį? Būtų įdomu, kad atsakytumėte. Uh, Ačiū labai. Uh, Dėkoju už pademonstruotą paramą ir e, man pateiktus labai įdomus klausimus. Pabandysiu trumpai apibendrinti ir atsakyti. Pirmiausia, norėčiau priminti jums visiems, kad e, praeitame parlamente jūsų komiteto narys John Bovis labai aktyviai rėmė mūsų agentūros veiklą ir dėkoju, kad priminėte e, apie jį ir jo vaidmenį remiant e, mūsų agentūrą. Aš žinau ir tikiuosi, kad jūsų komitetas paskirs kontaktinį asmenį Europos lygų prevencijos ir kontrolės centrui ir ta, su tuo žmogumi mes galėtume pasidalinti visą reikalingą informaciją ir būtų labai vertinga e, toks pareigūnas ir jums, ir mūsų, komite, ir, ir mūsų agentūrai. E, dėl visuomenės reakcijos į e, šį gripą. Turiu pasakyti, kad e, panika nėra tokia didelė, kai 2005 metais, kai paukščių gribas e, atėjo į Europos Sąjungą. Tada Europos Sąjungoje buvo didelė panika. Visos sienos buvo uždarytos, visi painiojo sezoninį gripą, paukščių gripą, pandeminį virusą ir buvo sakoma, kad pradėjęs virusas atėjo į Europą. E, bet iš dalies tai buvo gerai, nes pradėjome kalbėti apie gripo problemas ne tik su mokslininkais ir politikos kuriejais, bet ir su visuomenė bendrai. Ir nuo pat to laiko gripos klausimas yra mūsų mm, aktualija. Todėl, kai dabar vėl iškilo gripo banga, tokios panikos nebekilo. Vis tik tai aš noriu pasakyti, kad mes turėtume kur kas daugiau bendrauti su visuomenė ir kalbėtis apie gripą, šį gripą. Uh, Visa reikalinga informacija, kurią turėtume suteikti visuomeniai, yra surinkta ir mes informaciją teikiame, pavyzdžiui, dėl hygienos priemonių, dėl savisaugos priemonių. Sakome, kad žmogus susirgus, žmogus turi likti namuose, jeigu kažkas serga, jo darbo vieta turėtų būti e, dezinfekuojama ir panašiai. Visa reikalinga informacija jau išplatinta, turime glaudžiau bendrabiauti su komisija ir valstybėmis narėmis. Yra sukurtas bendravimo tinklas, jam vadovauja komisija, mes jame taip pat aktyviai dirbame E, palaikome ryšį su sveikatos pareigūnais valstybėse narėse, tačiau turime pasirūpinti, kad pačios valstybės narės aktyviau šį klausimą e, spręstų e, bendraudamos su visuomenė. Ir e, ECDC vaidmuo šiuo požiūriu yra pasirūpinti, kad techninės mokslinės išvados būtų teikiamos komisijos ir valstybių narių dėmesį ir e, o patį komunikavimą su visuomenė turi organizuoti būtent jos, komisija ir valstybės narės. Mes iš savo pusės darome tą, ką galime. Mes tik remiame valstybės narės. Daugelis jūsų klausėte e, apie vakcinaciją ir aš visai suprantu, kodėl. Norėčiau e, pabrėžti, kad šie klausimai yra e, tarsi antrinės reikšmės klausimai. Pirmiausia, turime skirti sezoninį gripą ir naują pandeminį štamą, tai yra N1H1. Mes rekomenduojame e, pasirinkti sezoninio gripo vakcinaciją ir toliau ją tęsti. Kai tik atsiras vakcina, o ji turėtų atsirasti per artimiausias dienas iki rugsėjo vidurio kai kuriuose valstybėse narėse, tai vadovaukitės nacionalinėmis e, skiepijimo strategijomis nuo sezoninio gripo ir e, sutelkite dėmesį į didžiausios rizikos grupės. Kaip jau sakiau, aš vienas N1 atveju, tai daugiausia bus pagyvenę žmonės ir žmonės turintis lygų, chroniškų lygų. Dažniausiai tai yra žmonės vyresni negu 75 metų. Tai e, turi būti daroma pabrėžiant, kad vakcinavimas nuo sezoninio gripo yra visiškai saugus. Dar norėčiau pabrėžti, kad PSO turi išsikėlusi tikslą, kiek žinau, 85 procentai, jūs sakėte 75 procentai, jūs gal ir teisi, sakėte, kad tiek gyventojų turi būti skiepijama. Noriu jūs informuoti, kad per vieną ankstesnių komiteto posėdžių jau jūs informavau apie ES valstybių narių apžvalgą. Išsiaiškinant, kokia padėtis ten susidarė. Paaiškėjo, kad iš 27 valstybių PSO tikslą pasiekė tik tai dvi šalis trys yra netoli to PSO tikslo. Tik dešimt valstybių e, suteikė mums informaciją apie e, visuomenės skiepijimą nuo sezoninio gripo. Taigi mes labai džiaugiamės, kad komisija pateikė tokį komunikatą, kuriuo reikalaujama, kad daugiau žmonių būtų skiepijama nuo sezoninio gripo. Tas dokumentas buvo atnaujintas ir mes džiaugiamės, kad jis paskelbtas ir džiaugiamės, kad galime tarnauti kaip koordinatoriai e, šiame darbe. Ir anksčiau tą darydavome. Tačiau sezoninį gripą reikia atskirti nuo H1N1. Pastarojo vakcina dar nesukurta. E, H1N1 vakcina sveikiems, sveikiems suaugusiems dar yra išbandoma kliniškai. Klinikiniai bandymai turėtų pasibaigti rugsėjo gale, gal, rugsėjo, gal spalio viduryje. Ir tada Europos e, medikamentų agentūros specialus komitetas įsteigtas tam tikslui peržiūrės klinikinio bandymo rezultatus ir priims sprendimą, ar suteikti galimybę, suteikti leidimą e, šias vakcinas e, platinti visuomenėje gali būti, kad e, dėl pašalinio poveikio per klinius bandymus e, bus priimtas neigiamas sprendimas. Taigi dabar vykdomas toks darbas. Iki spalio galo lapkričio pradžios e, leidimas pateikti rinką turėtų būti išduotas dėl EH1N1, bet aš dar kartą pabrėžiu, kad ta vakcina bus skirta tik sveikiems suaugusiems. Rizikos grupėms, trims, kurias aš paminėjau, vaikai, nešios moteris ir uh, E, žmonės sergantis chroniškomis lygomis. E, jų atveju klinikiniai bandymai prasidės tik vėliau, taigi vaikams ir nešioms moteriams kol kas nėra atliekami jokie vakcinų klinikiniai tyrimai. Vadinasi, rizikos grupių vakcinacija bus atidėta vėlesniam laikui, nes tyrimus galime atlikti tik po to, kai bus išduotas leidimas teikti į rinką sveikų žmonių vakcinas. Keliamas klausimas, kiek e, įmonių dirba šioje, šia, šį darbą. Yra daug tarptautinių įmonių, dvi čia buvo paminėtos, bet yra ir daug nacionalinių įmonių, kurios rengia vakciną savo gyventojams. Kiekvienoje valstybėje e, nacionalinės farmacinės e, administracijos rūpinasi šių vakcinų kūrimu. Taigi tie galėjau pasakyti apie skiepų vakcinų sukūrimą. Uh, Bet, kaip jau sakiau, net ir išdavus licenciją vakcinai, pradėjus masinę jos gamybą, turime būti nusiteikę, kad e, gali būti pašalinių padarinių. Kaip aš jau sakiau, e, dažniausiai vakcinos būna labai sveikos ir e, ECDC e, tą e, procesą stebės. Mes pradėsime masinę kampaniją, jau pasirengėme e, vykdyti stebėseną, kad būtų išvengta bet kokių neigiamų, neigiamo poveikio. Taigi tie galėčiau atsakyti į klausimus dėl vakcinacijos. Dar vienas klausimas, norėčiau pateikti kitų, klausimų, e, pateikti kitų atsakymų. Peteris Lyzė klausė apie Vokietijos izolacijos strategiją. Jūs turbūt man norite pasakyti, kad Vokietija dar tebėra toje apribojimo stadijoje. Vokietija bando sumažinti virusų paplitimą, izoliuodama iškylančius naujus atvejus. Kitos valstybės e, tą etapą išgyveno gerokai anksčiau, bet e, valstybėse augant infekuotųjų atvejų uh, skaičiui buvo nuspręsta pereiti nuo apribojimo etapo prie sušvelninimo etapo. Tai yra dvi skirtingos strategijos. Nacionaliniuose pandeminiuose planuose, o dabar, kaip žinia, pandemijos rimtumas vertinam padidintas nuo 5 iki 6, yra stengiamasi sumažinti pandemijos įtaką. Tai e, reikalauja skirtingų strategijų, ne tik izoliavimo. Tai, ką jūs man dabar pasakėte, e, atspindi, kad Vokietija dar tebėra pribojimo etape. Vadinasi, Vokietija bando sustabdyti viruso plitimą to, iki to momento, kol e, vakcina atsiras rinkoje. Aš manau, kad tai yra logiškas požiūris, nes tokiu atveju e, vakcina galės e, duoti daugiau naudos ir tik tada bus perėta prie sušvelninimo etapo. Kiti klausimai. Visiškai sutinku su Dagmar Rodberen dėl hygienos priemonių. Hygienos priemonės yra reikalingos. Per vieną ankstesnių jūsų komiteto e, posėdžių aš e, nusiskundžiau, kad Europoje nėra antiseptinių produktų. Aš kai tik keliauju Azijoje, matau kaukės ir visur pasaulyje matau tuos nedidelius uh, aparatėlius, iš kurių galima pasiimti tos antiseptinės priemonės ir dezinfekuoti rankas. Manau, kad reikėtų rekomenduoti valstybėms narėms ir komisijai e, investuoti lėšų į tokios sistemos sukūrimą ES, nes geriausias būdas apsisaugoti save yra plauti rankas ir, aišku, neliesti veido, akių ar burnaus. Tokiu būdu užkirsim kelią virusui patekti į mūsų organizmą. Taigi aš sutinku, kad šiuo klausimu reikėtų padirbėti. Dėl kaukių neradom mokslinių įrodymų, kad jos yra naudingos, mes jų labai nepropaguojame, neprieštarauja joms, bet ir jų nepropaguojame. Kai kurios valstybės tų kaukių nusipirko, bet pažiūrėjome į mokslininkų išvadas ir atrodo, kad nėra pagrindo uh, E, masiškai pradėti naudoti kaukės. Tačiau, kaip jau sakiau, jeigu valstybė nori į jas investuoti, tai mes e, tam neprieštarausime. Jau kalbėjome apie tai, kad reikia plačiau bendrauti su visuomenė, visiškai sutinku Dagmaro Benner taip, pat, Berner taip pat klausė apie sezoninį gribą ir kokiu rekomendacijų aš pateikčiau žmonėms. Aš rekomenduočiau, kad kai tik sezoninio gripo vakcina bus pateikta į rinką, nueikite ir pasiskiepite. O vėliau, kai H1 ir N1 vakcina atsiras rinkoje, tada galėsi nuspręsti pagal nacionalinę strategiją. Mes, žinoma, rekomenduosime pradėti e, H1N1 vakcinaciją su rizikos grupėmis, bet, kaip sakiau, rizikos grupių vakcinacija yra šiek tiek vėliau, o dabar mes tik patarėme jums pradėti uh, E, vakcinaciją nuo rizikos grupių, bet kadangi nacionalinės vakcinacijos strategijos yra visiškai valstybių narių kompetencijos reikalas, o ne ES, tai būtent nacionalinė vakcinacijos strategija nulems, kaip bus elgiamasi. Ar bus nuspręsta skiepyti tik rizikos grupės ar visus gyventojus. Manau, kad visose valstybėse narėse rasime skirtingų pasirinkimų variantų tie, kurie galės nupirkti vakcinų plačiai visuomeniai, galės e, tą daryti, o kiti dar steiks, kad neaišku, kaip tas e, H1N1 virusas mutuos, gali būti, kad jis taps gyvybingesnis. O kitas dalykas, kodėl dar tiek daug žmonių neužsikrečia to, to virusu, yra tas, kad tie žmonės turi imunitetą. Mes manome, kad imunitetas yra išlikęs dar nuo 60-mečio, kai tas virusas egzistavo Europoje. Žmonės susidarė, susikūrė tam tikrą imunitetą žmogaus organizmai. Taigi, vadinasi, e, mūsų žmonės dar turi imunitetą, bet ateityje kitas e, H1N1 e, viruso komponentas galės būti pažabotas. Darbo būdai agentūroje. Ačiū iš klausimą apie darbo metodus ir kaip mes pasirenkame ekspertus nes visuomet vadovėmėtis skaidrumo principų pagal ES e, nuostatas. Taip pat vadovėmės e, personalo statutu ir pasirenkant darbuotojus ir ekspertus. Taigi mes savo interneto svetainėje paskelbė konkursą ir surinkame paraiškas, iš kurių atsirenkame specialistus e, priklausome nuo to, kokių žmonių mums reikia. Gali būti, kad tai bus mokslininkų bendruomenės atstovai, kurie dirbs pas mus klausim, konkrečiais klausimais, gali būti, kad tai bus bendro pobūdžio ekspertai, bet mes visuomet norime dirbti skaidriai, o įdarbinami konsultantus visuomet vadovavomės ES e, finansų reglamentais. Ekspertais, ekspertus mes pasitelkime tik, jeigu mūsų valdyba įkuria darbo grupę ir nusprendžia, pasamdyti vieną ar du ekspertus. Jų atlyginimą visuomet nustato valdyba. Tai nėra vidaus klausimas, ne aš jį nusprendžiu. Valdyba e, skaidrumo labui tokius klausimus sureguliuoja. Darbiniai santykiai su ekspertais. Jie tiesiog ateina į mūsų agentūrą, praleidžia dienas ar savaitės, priklausomai nuo užduoties masto. Uh, O dėl pilietinės visuomenės, taip, mes juos įtraukėme į tam tikrų klausimų svarstymą, ypač į e, živ AIDS klausimų sprendimą, bet neseniai e, pilietinės visuomenės atstovai pradėjo aktyviai dalyvauti ir tuberkuliozės e, problemų sprendime. Aš nežinau, koks, kokie bus pašaliniai padariniai e, H1N1 vakcinos. Dar kartą pasakysiu, kad klinikiniai bandymai vyksta ir EMEA peržiūrės juos ir bus nuspręsta ir išduoti leidimą teikti rinką ar ne, bet galiu pasakyti, kad ECDC labai atidžiai stebi padėtį. Sezoninio grybo skiepus jau aptariau, o dabar grįžtu prie pirmininko. Taip, kiekviena valstybė narė turi savo nacionalinį planą. Nacionaliniai planai nėra vienodai geri visose valstybėse narėse, bet mes esame nustatę minimalius standartus. Kartu su komisija mes parengėme gairias nacionaliniams planams ir valstybės narės tuos planus atitinkamai rengia. O po to prieš pradedančių planų vertinimą mes nusprendėme e, pateikti anketą, kurią sukūrėme kartu su komisijos ir PSO atstovais, pagal kurią e, įvertiname valstybių narių e, metodiką. Taigi planai yra daugmaž vienodinami. Galiu pasakyti, kad e, lyginant su 2005 metais dabar planai yra kur kas geresni, tačiau jų kokybė dar nėra tobula. E, Ir e, manau, kad dabar pandemijos etapu jais jau bus galima pasinaudoti. E, tengiam, te, te, rengėme verslo testinumo planą. E, mes, kaip sakiau, nesitikime, kad jis bus įgyventas jau šį rudenį. O ką dabar reikia padaryti? Mūsų rudens darbo atvarkėje pirmiausia yra numatyta kartu su valstybėmis narėmis peržiūrėti veiksmų planus, uh, atsižvelgiant į naujus informavimo, į naują informaciją apie viruso e, mutavimą. Ir pirmininkė, dabar, manau, jau atsakiau visus klausimus. Ačiū labai, baigėme pirmąjį raundą ir periname prie antrojo. François Grostet žodis. Uh, Madame, tout d'abord, merci d'être présente. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū poniai Jakob už tai, kad atvyko pas mus. Įdomu buvo išklausyti jūsų nuomonę tokiais aktualiais klausimais. Leiskit grįžti prie to, ką anksčiau minėjote. Europos komisija turi parengti komunikatą dėl pandemijos ir e, taip pat dėl poreikio nepamiršti ir skiepimas nuo sezoninio e, gripo. Jūs taip pat tą minėjote. Kiek man žinoma, valstybės narės konkrečiai nagrinėjo H1N1 pandemijos keliamą riziką, tačiau e, žmonių neinformavome poreikės skiepytis nuo sezoninio gripo. Aišku, galime įsivaizduoti, kad šis klausimas taps labai um, prieštaringas. E, bus manančių, kad viena valstybė narė uh, pašutai perlinkia last pelenkia lasdą, gali atsitikti taip, kad kažkur tai e, mirs ne vienas žmogus, e, kils panika, tuomet visi norės e, skiepytis, nors anksčiau visai nenorėjo skiepytis. Taigi, informavimas apie poreikį skiepytis nuo H1N1 gripo viruso. Kur tai gali mus nuvesti, galvojant apie skiepimąsi nuo sezoninio gripo. Na, jūs sakėte, kad reikėtų pradėti skiepytis, ar galima pasiremti mokslu, kad būtų galima padidinti tą skaičių žmonių, kurie skiepijasi nuo sezoninio gripo, kad vėliau nebūtų sakoma, kad anksčiau turėjo būti kažkas tai nuveikta laboratorijos. Taigi viena vertus reikėtų užtikrinti skiepimąsi nuo sezoninio gripo ir galbūt nuo e, H1N1 gripo viruso. Tačiau mums reikia mokslinių įrodymų, kad nebūtų čia susipainiota tarp argumentų. E, na, dabar nutolstant nuo gripo temos. Jūs minėjote taip pat ir tuberkuliozės plėtimą. Manėme, kad ši lyga jau išnaikinta Europoje, dėja jos atveju vėl pasirodė. Mano klausimas būtų toks, kokiu pasiūlymu teikia ECDC, kad būtų galima toliau kovokti su tuberkulioze. Ačiū, Vitorijo Prodė. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, poniai Jakab, už tai, kad atvyko pas mus. Ačiū už jos nuveiktą darbą. Kaip tik tai dabar, didėjant panikai, galima įvertinti jūsų institucijos darbą ir galiu asmeniškai pasakyti, kad didžiuojasi, kad turime tokią instituciją, e, kuri tarnauja visai sąjungai, e, institucija, kuri taip efektyviai dirba. Na, o dabar pereinant prie nagrinėjimo klausimo. Nenoriu pasirodyti ekspertu, tačiau yra buvę pasiūlymų dėl matematinių modelių, kuriais būtų galima apriboti vakcinaciją. Yra modelius, siekiančių įrodyti, kad galima apriboti vakcinacijų skaičių, apsiribojant tik tai e, sargančiųjų vakcinaciją, o nebūtinai silpniausių asmenų vakcinaciją. Mano klausimas būtų toks, ar tikrai galima tokiu būdu naudotis matematiniais modeliais. Antra. Užsikrėtimo keliai. Paprastai užsikrėčiama įkvepiant. Manau, kad užsikrėtimo keliai labai svarbus dalykas e, ir čia svarbu nepamiršti ir ventiliacijos takų ligoninėse, namuose. Ir numatomas taip pat uh, E, toks pat vakcinacijos būdas įkvepiant, o ne skiepijant. Tai būtų greičiau, efektyviau, nes ir vaistas patektų į organizmą tuo pačiu keliu kaip ir užkratas sukėlęs lygą. Tai klausimas toks, ar ECDC galėtų mums padėti ir šiais klausimais, kuriuos paminėjau. Arsenis. Pane pirmininkė, noriu padėkoti poniai Jakab ir užduoti vieną klausimą. Vėl prasideda pamokos mokyklose. Įdomu, ką jūsų centras numato kaip prevencinę priemonę mokykloms. E trumpai ir aiškiai. Rodríguez Perero. Sí. Gracias, señora Jacobi, gracias por su esposo. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Dėkoju už jūsų informaciją. sulaukėme skirtingos, skirtingų rizikos grupių vertinimo skirtingose valstybėse narėse. Buvo minimi vaikai, e, besilaukiančios moterys ir pagyvenę arba lėtinėmis lygomis sergantys žmonės. E, tačiau buvo minėta, kad e, vakcinuojant vaikus neaišku, koks šalutinis poveikis lauktinas. Mano klausimas. Nacionaliniai planai rengiami nuo 2005 metų. Yra sukurta puikia informacijos keitimo sistema. Numatyti ir kriterijai, kuriais remiantis yra nustatomos rizikos grupės. Ar galite patvirtinti, kad visos valstybės naudojasi tais pačiais kriterijais nustatydamos rizikos grupės ir ar jos imasi tokių pačių priemonių. Ačiū labai, kolegas Kolotakis. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Jakab už puikų pranešimą. Jūs kalbėjote apie užsikrėtimą ir apie sušvelninimą lygos požymių. Tačiau kokių pamokų yra išmokta iš praeities, kai buvo kovojama su patogeniniais virusais. Kitas klausimas nesusijęs su gripu. Pastaraisiais metais e, intensyvėja nelegali migracija įvairios, kai kuriuose ES valstybėse narėse, skaitant ir manąją. Ja ir kaip tai veikia užkrečiamų lygų plitimą. Ir pagaliau Vestant. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš man turbūt šiek tiek skiriuosi nuo savo kolegų. Man atrodo, kad didžioji dalis e, bijo, kad mes gazinsime žmonės. Aš pati bijau. Aš e, manau, kad gali būti, didė, kad egzistuoja didelė grėsmė, bet to e, galbūt jūs, ponė Jakab, geriau žinote padėtį. Jūs sakote, e, vis, jūs kalbate visai kitaip negu mano vyriausybė, kalbėdamasi su savo visuomenė. Ir e, Švedijos vyriausybė dažnai teigia, kad vakcinacija turėtų prasidėti spalio pradžioje ir pirmiausia turėtume pradėti nuo neščių moterų, vaikų ir chroniškų ligonių. Taigi spalio pradžioje, o po to galbūt lakryčio viduryje būtų pereita prie bendrai visuomenės, visų žmonių. Tai, o dabar jūs sakote, kad tuo metu dar nebus net vakcinos, kuri būtų palaiminta tokiam naudojimui. Uh, Taigi, kaip galėtų Europos institucijų informacija pasiekti nacionalinės vyriausybės ir ar gali ta e, visų vyriausybių ir Europos institucijų teikiama informacija būti tokia skirtinga. Aš kaip ir visi kiti e, esu susirūpinusi dėl to, kad Švedija paprasčiausių veiksmų nesėmė. Dabar vaikai jau grįžta į mokyklą. Mano pačios vaikai eina į mokyklą ir nesimame jokių sustiprintų hygienos gerinimo priemonių mokyklose ar e, darželiuose. Ir matėme, kokie rezultatai grybos e, išplito labai smarkiai pastarosiomis dienomis Švedijoje. Mano klausimas taigi būtų susijęs su tuo, kodėl vyriausybių informacija taip skiriasi nuo to, apie ką jūs sakote. Ar gali būti, kad Švedijos vyriausybė nežino tų faktų, kuriuos jūs mums šiandien pristatėte? Aš taip pat norėčiau pateikti dar vieną klausimą, kuris papildys e, mano kolegės klausimą apie tuberkuliozę. Aš norėčiau sužinoti šiek tiek daugiau informacijos apie tai, ką jūsų institucija daro tuo požiūriu, ką darote. Uh, uh, kad būtų mažiau naudojama antibiotikų kovojant su e, atspariomis bakterijomis. Švedijos e, vyriausybė e, pateikė duomenis apie tai, kad antibiotikų naudojimas su gyvūnais didėja ir dėl to stiprėja atsiranda daugiau tų atsparių bakterijų, o antibiotikų yra daugiau naudojama pašaruose ir tokiu būdu jie patenka į žmogaus organizmą. Ar e, yra surinkta kokios statistikos, ar yra atliktos kokios analizės, ar galėtumėt pateikti mums kokius skaičių? Ačiū. Ja, wenn ich dann noch mal, äh... Dar norėčiau pasitikslinti. Mūsų rinkėjai mums taip pat užduoda klausimus, e, žiniasklaida taip pat. Jūs minėjote, kad ES tarsi geriausia pasirengusi gripui. E, kokia koordinacija, koks koordinavimas vyko tarp 27 valstybių narių? Ar buvo numatyti mažiausi prevencijai taikomi standartai, kaip pavyzdžiui, hygienos standartai? Vokietijoje mokyklų veikloms taikomus reikalavimus nustato e, Vokietijos žemės, kurių yra 16, e, kaip kitose valstybėse narėse. Kitas klausimas susijęs su solidarumu. Jūs kalbėjote apie solidarumą ir ką tai konkrečiai reiškia. Jūs tarsi rekomendavote padvigubinti intensyvios e, medicinos priežiūros palatų skaičiui. Ten, kur buvo dvi, padaryti keturios, kur buvo keturios, aštuonios ir taip toliau. Kaip tai vyksta realybėje? Man taip pat buvo užduotas toks klausimas, kas tuo atveju, jei viena valstybė norėjo pasakys, aš negaliu. Mes to nedarysime. E, Kokių žingsnių imsis kitos valstybės narės arba jūsų centras? Tai paskutinis klausimų raundas, o dabar žodis jums.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 Ačiū. Pirmininkė, jums leidus norėčiau pradėti nuo paskutinio klausimo dėl koordinavimo su ES. Klausimas labai įdomus. Turiu pasakyti, kad ES vyksta puikus, puikus koordinavimas tarp valstybių narių komisijos ir ACDC. Tam naudojamos jau įtektos priemonės, kaip pavyzdžiui ankstyvo įspėjimo ir atsako sistema arba tokie turimi mechanizmai kaip saugumo komitetas ir ES Aišku, pirmininkaujančios valstybės atlieka lyderio vaidmenį, dabar tai aišku yra pirmininkaujantė Švedija, taip pat komisijos nariai įmasi lyderio vaidmens, komisijos narė Kiprijanų, e, dabartinė e, komisijos narė pane Vasilijų. Ir labai dažnai vyksta ir e, ofi oficialus ir neoficialus ministrų susitikimai skirti šiems klausimams ir e, seminaras e, vyko ir, ir šiais metais ir aš esu tikra, kad pasirodys ir komisijos komunikatas skirtas e, pandemijai ir kaip spręsti, tam kaip spręsti neišspręstus klausimus susijus su to, pirmininkė, be to šis klausimas buvo įtrauktas ir ministrų tarybos darbo atvarkė, tarybos vykusios jau pirmininkavę Švedijai, tai yra Europoje valstybių um, narių, kurios neturi um, pirkimo, preliminarių pirkimo sutarčių, tai to šalis negalės uh, gauti vakcinos, kai jinai pasirodys uh, rinkoje, tačiau dauguma turi tokius susitarimus. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad uh, vėl pagal WRS E, sistemą pandemijos pradžioje e, vyko telekonferencijos tarp valstybių narių, komisijos ir ACDC, kalbėjome apie visus techninius klausimus ir prieš ACDC pateikiant rekomendaciją, mes suteikėme galimybę per e, WRS komitetą visoms uh, valstybėms narėms e, išsakyti savo nuomonę, po to pateikėme savo e, mokslinės e, rekomendacijas, kuriam buvo galima pasinaudoti. Tai iš tiesų bendradarbiavimas buvo puikus tarp valstybių narių komisijos ir ACDC ir tai yra labai būtina, nes paprastai yra toks pasidalymas tarp rizikos vertinimo ir mokslinio rekomendacijų. Uh, Rizikos valdymas yra valstybių narių atsakomybė, mes teikiame e, mokslinės rekomendacijas, tai e, valstybės narės užsiema rizikos valdymu, veiksmus koordinuoja komisija, o ECDC užsiema moksliniam rekomendacijom. Tai iš tiesų, jeigu tas trišalis bendradarbiavimas nevyks puikiai, viskas tiesiog žlugs. Bet e, su džiaugsmu turiu pažymėti, kad tas trišalis bendradarbiavimas vyksta puikiai jau pastaruosius e, trejus metus. Atsakysiu poniai Grostet. Žinoma, yra rimtas mokslinis pagrindimas e, skiepimasi poreikio nuo sezoninės vakcinacijos. Ir paprastai ir parodau tas e, skaidrės e, ministrams ir visuomet ministras, ministrams pabrėžiame, kad uh, 40 tūkstančių žmonių miršta dėl komplikacijų susijusių su sezoniniu e, gripu kiekvieną žiemą ES. Todėl labai svarbu, kad šią informaciją pateiktumėm visuomenį ir kad užtikrintumėm, kad būtų galimybė skiepytis. Ir kas kartą, kai yra galimybė dalyvauti ministrų susitikimuose, siekiu išsiaiškinti, ar ministrai žino, kokia padėtis su vakcinacija ir ar kiek dar reikia padaryti. Tačiau, na, kalbant apie mokslinius įrodymus, tai galiu pasakyti, kad reikia juos tik tai platinti, platinti ir dar kartą platinti ir čia ir jūsų komitetas gali prisidėti. Dabar dėl tuberkuliozės. Europos Sąjungoje tuberkuliozės paplitimas mažėja, tačiau uh, Ketvirtaisiais metais įstojo naujos šalis, kai kuriuose iš tų šalių e, didelis yra e, tuberkuliozės e, paplėtimas, ypač atsparios tuberkuliozės, konkrečiai Baltijos šalise. Padėtis rimta, nors atveju nedaugėja, tas skaičius stabilus yra ir kaip tik tai todėl parengtas yra ES veiksmų planas skirtas tuberkuliozijai, jis yra patvirtintas tarybos išvadose Ir e, dabar teikiame e, paramą valstybėms e, narėms, rengiant nacionalinius planus kovoti su atsparia tuberkulioze. Atsakysiu parlamentariai iš Švedijos. Mes e, užsiemame antibiotikų naudojimo e, klausimų, bet tik tai tiek, kiek tai susijęs su žmonėmis. Kai kalba eina apie gyvūnus, to užsiema e, EFSA. Kalbant apie protingą antibiotikų naudojimą, taryba yra patvirtinusi ne vieną išvadą dėl antibiotikų naudojimo žmonėms o e, dabar tik tai reikėtų išsiaiškinti, kiek gyvendinamos tarybos e, išvados. Kartais e, tiesiog reiktų nueiti į vaistinę ir pasižiūrėti, ar galima nu, nusipirkti nereceptinių antibiotikų. Įdomu pažymėti skirtumą tarp šiaurės ir pietų šalių ES. Šiaurės šalise galimybė įsigyti antibiotikus labai ribojama yra, receptą sunku gauti yra, reikia nueiti pas gydytoją ir netgi jeigu atliekami visi tyrimai yra, yra sunku mm, pasiekti, kad būtų paskirti antibiotikai, nors ir būtų pagrindas, o pietų Europoje padėtis visai kitokia. Uh, Ir dar kitą, dar reikėtų pažymėti mm, kitą dalyką, kad yra ir didelis skirtumas bakterijų atsparumo antibiotikams. Pietuose tas atsparumas tris kartus didesnis yra. Pernai pirmą kartą e, surenkt skirta informavimo apie antibiotikus diena Europoje. Jos tikslas kaip tik tai ir buvo informuoti apie protingą antibiotikų naudojimą. Dėl klimato kaitos, atsakant panu Piteriui Lyzai, Yra ne viena duomenų e, bazė, meteorologijos e, duomenų bazė, užkrečiamų lygų duomenų bazė. Kopenhagoje yra atskira duomenų bazė. Tos duomenų bazės nėra susijėtos. Tai ir visa problema. Ir jeigu rasime būdą, kaip sujungti tas duomenų bazės ir bendrai analizuoti e, duomenis, tai iš tiesų galėtumėm gauti kur kas daugiau E, informacijos ir mokslinių duomenų ir ta nauda būtų e, didesnė, kad būtų galima e, tirti tokius klausimus kaip ryšį tarp klimato kaitos ir užkrečiamų lygų. Bet dabar numatome būtent imtis to klausimo, duomenų bazio apjungimo klausimo dėl uh, viruso patekimo per kvepavimo takus. Esate visiškai e, teisus. Kitas dalykas svarbus yra tai hygienos priemonėmimasis ir taip toliau. Dėl atsidasa rekomendacijų dar jų nepateikėme, taip e, iš tiesų e, per ventiliavimo sistemas gali plisti užkrečiamosios lygos, arba, pavyzdžiui, jeigu namuose yra ventiliacijos sistemos, tai iš tiesų, jeigu pateiktume dėl to rekomendacijas, jos būtų labai naudingos. E, tikrai atsižvelgsiu tai, ką sakėte, e, nepamiršiu to. E, labai dėkui užsakytas mintis. Dėl mokyklų uždarimo. Tai plačiai diskutuojamas klausimas mes labai aktyviai nepasisakome už tai, kad mokyklos būtų uždaromos. Tačiau galimas yra pasyvus mokyklų uždarimas, pavyzdžiui, jeigu susirga pusė mokytojų arba vaikų ir galima e, tuomet priimti tokį sprendimą. Ir e, tarkim, jei taikoma būtų tokia visuomenės veikatos priemonė, kaip mokyklų uždarimas, reikėtų pasverti visus už ir prieš, kokio, kokios e, įtakos tai padarytų visai visuomeniai. Nes tarkim, jeigu uždaryta bus mokykla, vaikai liks uh, namuose, bet uh, eis žais su draugais, tai problemos neišspręs. Reikėtų kažkaip tai pasitengti, kad jie ir liktų uh, nam, namuose. Tai reikštų, kad vaik, tuomet tėvai turėtų būti namuose. Tai čia reikėtų turbūt siekti pusiausvėros. Aišku, epidemijos piko metu būtų tam tikras privalumas palikti vaikus namuose, tačiau reikėtų labai atsargiai tai pasverti, palyginti su trūkumais. Amerikoje buvo apsispręsta neuždaryti vis dėlto mokyklų, toks buvo panašus centro sprendimas, Europoje ta diskusija tebe vyksta, dar neprimtas galutinis sprendimas, tačiau mes aktyviai nerekomenduosime uždaryti mokyklų, nebent būtų mokslinių įrodymų pateisinančių mokyklų uždarimą, nes e, vaikai tuomet bus kažkur tai kitur ir jie virusą gali pasigauti uh, bet kur kitur, jeigu tas virusas plačiai paplitęs visuomenėje. Tad e, kol kas galėčiau pasakyti tik tai tiek, bet kaip minėjau, tas klausimas dar nėra išspręstas. Jau atsakiau į klausimą dėl koordinavimo, ar jisai gerai vyksta ES, galėčiau pasakyti, kad tikrai puikiai e, vyksta koordinavimasis ES, galime to džiaugtis. Dabar dėl sulaikymo strategijų taikymo ES, manau, kad patirtis tokių strategijų buvo puikia. Šalis pačios sprendė, kiek ilgai taikyti sulaikymo strategiją, pačios rengė strategiją, mes pasidalinome sulaikymo strategiją su visomis valstybėmis narėmis ir E, šalis turėjo labai rimtai apsvarstyti, kada pereiti nuo sulaikymo strategijos e, prie pasiekmių švelnimo e, strategijos ir galėčiau pasakyti, kad labai rimtai buvo svarstyta apie sulaikymo etapą. Mes, žinoma, dabar toliau dirbdami remiamės pandemijos sulaikymo etapu ir e, žinoma bus padarytos išvados e, dėl to, kaip, e, kiek pasiteisino sulaikymo strategijos. Pirmininkaujant Portugalijai, taryba savo išvadose paragino ECDC atsižvelgti ir į nelegalią migraciją atliekant e, savo e, analizę, pavyzdžiui, e, atliekant tyrimus skirtus tuberkuliozijai, jų parinkti yra du skyriai, jie netrukus turėtų būti paskelbti mūsų tinklalapė, tai tikrai galvojame ir apie nelegalią migraciją. Dabar dėl Švedijos, kaip minėjau, vyksta klinikiniai tyrimai H1N1 vakcinos ir kad Viskas, aišku, priklauso nuo to, kada bus baigti klinikiniai tyrimai. Yra požymių, kad tyrimai gali būti pabaigti iki rugsėjo pabaigos, spalio pradžios. Ir EMEA e e, numato e, skubę licencijavimo tvarką, jei klinikinių, trajum, klinikinių bandymų rezultatai yra geri, Ir jei jame pasirodys, kad klinikinių tyrimų rezultatai pakankamai įtikinantis, tai tuomet spalio pradžioje būtų galima licencijuoti vakciną. Tad galėčiau pasakyti, kad tai e, ką e, sako Švedijos vyriausybė savo gyventojams, iš esmės yra labai e, panašu. Tačiau, žinoma, vakcina bus teikiama partijomis, e, tai bus testinis procesas, tačiau jeigu viskas vyks pagal tvarkaraštį, iki spalio pabaigos jau turėtų pasirodyti pirmosios partijos H1N1 vakcinos, bet e, ne vakcinos skirtos rizikos grupėms. Tačiau, kiek, kiek aš žinau, klinikiniai bandymai su vakcina skirta rizikos e, grupėms e, prasidės vėliau, po to. Interesant. Pone Jakob, labai dėkoju už išsame informaciją. Tikrai dar nekartą kreipsimės į Jūs Nuostabu, kad ECDC egzistuoja ir toliau mūsų komitetas bendradarbiaus su jumis. Na, o dabar uh, noriu padėkoti valdybos nariams, kad jūs taip pat atėjote, jums linkiu kuo geriausios sėkmės, noriu padėkoti vertėjams už darbą, o ryte pradėsime nuo 10.30 koordinatorių posėdžio, sako